Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Labas rytas, mėly kolegos, mielos kolegės. Pradėkime šios dienos posėdį. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad vakar, kaip ir vakar dienos Taip ir šios dienos posėdis yra transliuojamas viešai ir jį galite klausytis ir internetu. Pradėkime balsuoti. Which one is today? Agencies. Which one? Und zwar sind äh, heute auf der Agenda die Entlastung. Äh, Mūsų darbo atverkėje yra agentūrų biudžetų tvirtinimas. Gerben Jan Garbrandy pateikė pranešimą ir aš norėčiau pasitirauti, ar prieš balsuojant jis dar norėtų pasisakyti. Ar yra kokiu nors pasikeitimu? So, much, Ačiū pirmininkė, labai trumpai kalbėsiu, kadangi laukia daug balsavimo. Uh, bet norėčiau išsakyti keletą pastabų. Visų pirma, noriu padėkoti ne vien tik tai agentūroms už jų bendradarbiavimą. Iki vakar vakaro palaikiau ryšius su uh, dauguma iš jų, spręsdamas paskutinius neišbaigtus klausimus. Uh, Bet taip pat noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie labai glaudžiai bendradarbiavo. Na ir galiausiai taip pat labai noriu padėkoti komiteto personalui, kurie tikrai atliko labai daug darbo, kad būtų galima parengti 37 pranešimus, dėl kurių mes šiandien balsuosime. Tai jiem labai labai dėkoju už jų darbą taip pat ir per kalėdas. Ir norėčiau tarti keletą pastabų dėl šios dienos balsavimo turinio. Turiu pasakyti, kad daug darbo yra atlikta užkulisiuose su agentūromis. Uh, Ir turiu pasakyti, kad e, biudžeto įvykdymo patvirtinimo atidėjimo spaudimas labai dažnai suvaidina labai svarbu vaidmenį, kad išgautum iš agentūrų tą darbą, kurį jos turi atlikti. Ir esu tikrai labai patenkintas tuo atliktų darbu ir dėl tos priežasties aš siūlyčiau patvirtinti biudžeto įvykdymo, pat, e, įvykdymą visoms agentūroms ir bendroms įmonėms. Vis tik tai turiu tarti keletą pastabų dėl kelių iš jų. Visų pirma, bendros įmonės tiek Artemis, tiek Niek turi audito rūmų kvalifikuotą nuomonę dėl strategijos, nes yra struktūrinių problemų jų sistemose, dėl to, kaip jos yra finansuojamos. E, šį savaitgalį gavau patvirtinimą iš komisarės Krus, kuri yra atsakinga už šias bendras įmonės, kad komisija teiks pasiūlymų dėl to, kaip um, taisyti tas struktūrinės tas problemas. Tai aš siūlyčiau tada balsuoti už tai, kad būtų patvirtintas jų biudžetas. Dabar agentūros, iš jų tik tai tris paminėsiu. Visų pirma, aviacijos saugos agentūra. Uh, Kaip e, jaučia komitete e, buvo kalbama apie tai, mane neramina interesų konfliktas ne pačioje agentūroje, bet tarp um, valdybos ir agentūros. Ir tikrai plačiai ryšius palaikiau ir su vykdomojo direktoriumi, ir su valdybos pirmininku. Vakar gavau informaciją iš valdybos pirmininko, kad uh, kadangi jie patvirtino etikos kodeksą dėl interesų konflikto praeitų metų gruodį, tai dabar jau gavo daugumą iš pasirašytų interesų deklaracijų, iš valdybos narių. Ir Panašu, kad lieka tik tai tam tikra pragm, tokia logistinė problema, kad, na, tiesiog buvo šimtas žmonių, iš kurių reikėjo tų pasirašytų deklaracijų, dar tiesiog ne visas jas gavo dėl logistikos, bet ne dėl politinių priežasčių. Todėl aš siūlyčiau patvirtinti jų biudžetą. Na ir galiausiai, pirmininkė, noriu paminėti tiek pagrindinių teisų agentūrą, tiek aplinkosauginę agentūrą. Kaip visi žinome, Mm, dėl jų abiejų e, vyksta Olafo tyrimai. Taip pat ir dėl mūsų, dėl parlamento, man atrodo, dėl mūsų yra bent e, šeši tyrimai. Tai bendrai norėčiau pasakyti, e, kad Olafo tyrimas kaip po toks neturėtų būti priežastis atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą, kadangi tai yra skirtingi dalykai, jie neturėtų vienas kitam daryti įtakos. Uh, Dėl pagrindinių teisų agentūros tiesiog noriu Jūsų informuoti, vakar gavau informaciją, kad Olafas užbaigė tyrimą ir nepateikė rekomendacijų. Taigi tai yra gera žinia pagrindinių teisų agentūrai. Dėl aplinkos agentūros mūsų informavo Olafo direktorius praeitą savaitę, koks yra jų tyrimo tvarkaraštis. Mm, ne dėl turinio, bet mane informavo e, vykdomasis direktorius dėl um, tyrimo vedimo. Ir man paaiškėjo, kad nei viena iš tų temų, kuri nagrinėjama už 2011 metus tuose tyrimuose, Ir mes kalbame apie 2011 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Taigi, nei vienas iš tų Olafo tyrimo klausimų nėra susijęs su tais metais. Bet to reikia pridurti, kad nei auditorumai, nei e, komisijos vidaus auditas nerado nieko tokio, kas prieštarautų finansiniam reglamentui. Todėl raginčiau šį komitetą balsuoti už tai, kad būtų patvirtintas aplinkos agentūros biudžeto įvykdymas ir kad e, nebūtų tai atidėta šių metų rudeniui. Tai tiek, ačiū pirmininkė ir Dabar laukiu to ilgojo balsavimo. Ačiū pranešėjai už šią papildomą informaciją. Komitetas turėjo pakankamai laiko, e, pakankamai laiko šiai temai išnagrinėti, taigi dabar jau galime ir balsuoti. Iš karto ir pradėkime balsuoti, jeigu jūs neprieštaraujate. Visų pirma, 39 punktas. Tai yra atėmis pat, biudžeto patvirtinimas. Ne, vis dėlto pirmininkas pasiteiso, tai yra aštuntas darbo tvarkės klausimas. Taigi, aštuntas punktas, čia yra keletas pakeitimų. Pradėkime balsuoti norėčiau pasakyti, kad reikės balsuoti ir elektroniniu būdu, taigi dabar pažiūrėkime, ar veikia aparatūra. Prasideda testas, pabandykime pabalsuoti elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Dvidešimt trys komiteto nariai balsavo. Gerai. Kągi. Von Amendment 5. Who is... Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas pakeitimas kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl aštunto pakeitimo. Everybody voted. Check is... Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Primta. Devintas pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. Dešimtas pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl dešimto pakeitimo. Ar visi balsavote? Tikrinti baigėme. Aiškiai priimta. Vienuoliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dvyliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Tryliktas pakeitimas. kaip papildomas. Tik tai jeigu dvyliktas būtų patvirtintas, kad jis buvo atmestas. Ne, balsuojame dėl 13 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 14 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atkrenta. Taip, atsiprašau, nes 12. 13 buvo mm, patvirtintas, tai 14 atkrito, atsiprašau. 15 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 16 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 17 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Aštuonioliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Devynioliktas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 20 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 21 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 22 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 23 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 24 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 25. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 26. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 27. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Tai tada 28 atkrenta, 29 kas už, Kas prieš? Susilaiko atmesta. 30 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime, prašom, elektroniškai dėl 30. Voted. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Priimta. 31. Kas už? Kas prieš? susilaiko, priimta. 32 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinkime dėl 32 pakeitimo elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. priimta. That was. We continue with 34 faults. 34 atkrenta, tai 35 kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 35. Everybody voted. Everybody voted. Vote is... Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Priimta. 36. Kas už 36? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 37. Atkrenta. 38. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 39. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 40. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 41. Kas už? Kas prieš? susilaiko. Pasitikrinkime dėl 41 elektroniškai, prašom. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme dėl 41. EPP yra vienu nariu per daug. Prašyčiau vieno atsiimti. Dabar gerai, balsuoti baigiame. Priimta. 42 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 43. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 44. Kas už? Kas prieš? susilaiko, atmesta. 45. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Everybody voted, vote is closed. It is adopted. Balsuoti baigiame, priimta. 46. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 47. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Man atrodo atmesta, bet ne visi aiškiai kelia rankas, tai prašome elektroniškai. Pasitikrinkime dėl 47. Labai prašyčiau visų aktyviau dalyvauti. Balsuoti baigiame. Priimta. Netaip aišku, buvo 13 ir 12 prieš. Prašom. Katalin Ivan e, neturi savo kortelės, bet būtų balsavęs prieš. Tikrai dėl to apgailestauju. Anksčiau nepaprašiau žodžio, nes būdavo rezultatas didesnis negu kad vieno balso persvara, bet dabar tas balsas jau tampa lemiamu. Taigi norėčiau paprašyti balsuoti iš naujo. Ar kolega dar yra pakeliui? Pirmininkas, taigi pakartokime iš naujo. Uh, 47 pakeitimas. Elektroniniu būdu balsuokime. Dėl 47 pakeitimo pradedame balsuoti. Everybody voted. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. <laughs> okay. Yep, sorry for that. Atsiprašau dėl to. Anginom. Taigi pritarta. Amendment 48. 48 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. Toliau 49 pakeitimas. Kas už? Against. Kas prieš? susilaiko priimta. 50 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 51 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 52 kas už, prieš, susilaiko priimta. 53 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 53. Everybody voted? No. Vote is closed. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Ponas Ivan, kai balsuoja. Ar jau turite kortelę? Taip ar ne? Ne. Tai 13 už 13 prieš tai atmesta. 54 kas už. Prieš susilaiko priimta. 55 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 56 kas už. Kas prieš susilaiko priimta. 57. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 58. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 59. Kas už? Dėl 58 pasitikrinti gerai, pasitikrinkime dėl 58, prašom balsuoti elektroniškai. Everybody voted. Vote. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Ponas Ivan? Minusas. Tai 13-13. Atmesta. 59. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Neaišku, dėl 59 prašom elektroniškai. Everybody voted. voted. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 60. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 61. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 62. Kas už? Kas prieš? Susilaiko neaišku. 62 prašyčiau elektroniškai. Voted. Vote is closed. Ar visi balsavote, balsuoti baigėme, priimta. 63. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 64. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 65 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 66 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 67 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 68 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 69. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 70. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 71. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. A, priimta. 72 yra lingvisnis, nereikia balsuoti. 73 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 74 kas už, kas prieš, susilaiko. Neaišku, 74 elektroniškai prašom. Vote is closed. It is adopted. Balsuoti baigiame. Priimta 75. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 76. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. Pirmas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 77 iki 79 atkrenta, taip? Teisingai. Tada 80 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 81 kas už, kas prieš, susilaiko elektroniškai, prašom pasitikrinti. Open amendment 81. Everybody voted, vote is closed. Oh, sorry, it's clearly adopted atsiprašau, aiškiai priimta. 82 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 83 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 84 kas už, kas prieš, susilaiko, neaišku. 84 elektroniškai prašom. Everybody voted. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Atsiprašau dėl to, aišku, dabar ne, negaliu matyti, kai neaktyviai keliate rankas. Prašom, aktyviau. 85. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 86. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 87. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 88. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 89. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 90. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 91. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 92. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 93. Kas už, prieš susilaiko priimta. 94 kas už, kas prieš susilaiko. Neaišku, dėl 94 elektroniškai prašom. Vote is closed. It's rejected. Balsuoti baigiame atmesta. 95. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 96. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. 97. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 98. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Bet geriau pasitikrinkime dėl 98 elektroniškai. Electronic vote is closed. It is adopted. Amendment number. Priimta. Pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antras pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Trečias pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Ample vienas. Kas už, kas du, kas prieš susilaiko priimta. Ampul 2, kas už. Ampul. Ampul 2. Užimtumo komiteto antras. Aš dar ties Ampul. Ampul 2, kas už, kas prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Užimtumo komiteto antras pakeitimas. Elektroninė. Vote is closed. It's adopted. Ample 3. Priimta. Ample 3, ką reiškia nepatenka į sritį. Turime balsuoti. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ample 4 nebalsuojame ir Ample 5 irgi nebalsuojame, tada Envy 1. Kas už? Kas prieš susilaiko priimta? Envy 2. Kas už? Kas prieš susilaiko priimta? Toliau Envy 6. Kas už? Kas prieš susilaiko priimta? Ir dabar pasikeitimas lybė 1 pranešėjas parašė minusą. Lybė vienas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Toliau lybė trys, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Lybė keturi, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dabar turime balsuoti dėl rezoliucijos. E, atsiprašau, prieš balsuojant dėl rezoliucijos Ines. On amendment 80, because... Dėl 80 pakeitimo atsiprašau, lietai reaguoju šį rytą. 80 pakeitimas dėl išbraukimo mes balsavome už, bet paskui buvo 81, irgi buvo dėl jo balsuojama ir jį patvirtinome, bet tai neįmanoma. Nes čia eina kalba apie 32 pastraipą. Pirmininkas, bet tai nebuvo pažymėta. Atsiprašau, pirmininkė, aš tik dabar suvokiau, kad taip yra. Aišku, kadangi patvirtinome 80, tai 81 atkrenta. Tiesiog mano sąraše nebuvo tai pažymėta, tai labai svarbu, kad jūs pataisėte tai. Tai dabar jau galutinis balsavimas dėl viso aštunto punkto dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir prašysiu balsuoti elektroniškai. Everybody voted. Vote is closed. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. ECR yra vienu nariu per daug. Vienas turi e, atsiimti kortelę. Balsuoti baigėme. Patvirtinta. Okay, we continue with item 8. Nine. Nine. Aštuntas punktas, atsiprašau, pirmininkas pasitaiso, aštuntą punktą tik įveikėme, dabar devintas darbo tvarkės punktas. Kažkas neveikia. Yeah. They are one, one dropped out, colleague Epink. But now it seems that they are only three. Strange. Yeah. Uh -huh. Yeah, sorry. Mr. President. Um... Atsiprašau, pirmininkė, galbūt jūs nežinote, kad ponė Adresan prisijungė prie mūsų frakcijos praeitą savaitę, taigi dabar mūsų yra tokia prabangi pozicija, mes turime tris balsus ir iš tikrųjų gali tai būti lemiamas balsas. Okay, so we, uh, we pirmininkas, gerai, tai tada pakartokime balsavimą, kad nebūtų jokių klaidų. Prašau pakartoti galutinį balsavimą dėl aštunto darbo atverkės punkto. Elektroniškai prašom. Everybody voted? It's not working. Huh? The chair is not working. I was too quick. Vote is closed. OK. OK. Now I continue with item 9. Tai dabar viskas tvarkoje. Devintas punktas. Pirma pastraipa. Identiški pakeitimai. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Toliau atkrenta trečias pakeitimas, elektroniškas dabar balsavimas dėl šio punkto. Prašom elektroniškai. Vote Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Aiškiai priimta. Toliau Tas patvirtintas, tas atkrenta. Dabar bendras balsavimas dėl pasiūlymo priimti rezoliuciją. Nėra pakeitimų, bet mes turime balsuoti elektroniškai dėl sąskaitų uždarimo. Prašom balsuoti elektroniškai. Electronic vote is closed.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 Aštunta pastraipa septintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Devintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ir galutinis balsavimas elektroniškai prašom balsuoti. Vote is closed. It's adopted. Balsuoti baigėme. Patvirtinta. Toliau. Dešimtas darbo atverkės punktas. Pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Elektroniškai. Prašom balsuoti. Everybody voted. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pliusas. Dabar elektroniškai prašom dėl sąskaitų uždarimo balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Priimta. Pasiūlymas priimti rezoliuciją. Elektroniškai prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 11 darbo atvarkės punktas, pirmas ir antras pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Elektroniškai prašom balsuoti. Elektron... Dėl sprendimo. Prašom elektroniškai balsuoti dėl sprendimo. Balsuoti baigėme. Priimta. Elektroniškai prašom balsuoti dėl sąskaitų uždarimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Prašom elektroniškai balsuoti dėl pasiūlymo priimti rezoliuciją. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 12 darbo tvarkės punktas. Atsiprašau. Nasavomir. ir. My... Gal galime sugrįžti prie dešimto punkto, jeigu aš teisingai skaičiavau, čia kur buvo pasiūlymas dėl um, sąskaitų uždarimo, tik vienas buvo pakeitimas. Mes balsavome elektroniškai, bet buvo mm, pakeitimas pasiūlytas dėl atidėjimo. Ar aš teisingai viską supratau, kad uh, mes visi uh, dauguma patvirtinome tą pakeitimą? In pirmininkas, jeigu balsavome už tai, kad patvirtinam biudžeto įvykdymą, tai tada pakeitimas dėl atidėjimo atkrenta. Ir buvo aiški dauguma, kuri pasisakė už biudžeto vykdymo patvirtinimą. Tai reiškia, kad atkrito tas pakeitimas ir paskui mes užbaigėme viską elektroniškai balsuodami. Taigi sprendimas dėl sąskaitų uždarimo ir paskui e, pasiūlymas priimti rezoliuciją. Tai dabar tęsėme 12 darbo tvarkės punktas, balsavome už tai, kad būtų biudžeto vykdymo patvirtinimas suteiktas, tai dabar tai, tai, tas atkrito pakeitimas, tai dabar mes galime balsuoti dėl pasiūlymo uždaryti sąskaitas, turime ketvirtą ir penktą pakeitimus, pranešėjas dar, prašom. Atsiprašau, bet dėl 12 punkto mes nebalsavome dar. Okay but we already voted on a... Bet jau balsavome dėl pirmo ir antro pakeitimų. Jie buvo patvirtinti, tai dabar elektroniškai turime balsuoti dėl sprendimo. Patvirtinti biudžeto įvykdymą, prašom elektroniškai. Electronic vote is closed. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar pasiūlymas uždaryti sąskaitas. Ketvirtas ir penktas pakeitimai. Ne, jie atkrito, kadangi patvirtinom įvykdymą. Tai dabar dėl sąskaitų uždarimo elektroniškai prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Elektroniškai balsuoti baigiame. Patvirtinta. Pasiūlymas e, priimti rezoliuciją. Septintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas ir devintas pakeitimai. Kas už, Kas prieš? A, jie suderinami, bet ne vienodai. Gerai, tai dėl aštunto pakeitimo atskirai. Kas už? Aštuntas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Pasitikrinkime dėl aštunto pakeitimo. Electronic check is open. Electronic check on eight. Check is closed. Baigiame patikrinti dėl aštunto pakeitimo. Priimta devintas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko, pasitikrinkime dėl devinto. Everybody voted, not yet. Everybody voted. Now the vote is closed. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 11 atkrenta. With... Tęsame MPL trečias, užimtumo komiteto trečias, kas už, prieš, sulaikė priimta MPL keturi, kas už, prieš, sulaikė priimta MPL penki, kas už, prieš, susilaikė priimta. Elektroninis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Jei norite, galima balsuoti ir dėl MP1. Kas už, prieš, sulaikė, atmesta. Gerai. Taigi elektroninis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Tęsėme darbą. 13 darbo atvarkės punktas. Pirmas ir antras pakeitimai, kas už, prieš, sulaikė priimta. Trečias atkrinta elektroninės Balsavimas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo sprendimo. Pradedame balsuoti. Ne visi nariai dalyvauja. Galime visi balsuoti, kas nori. Dabar baigiame balsavimą. Patvirtinta elektroninis balsavimas dėl sąskaitų patvirtinimo. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta rezoliucijos pasiūlymas. Pirmas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. Nuo 7 iki 10 pakeitimai atkrenta. Toliau 11 pakeitimas. Kas už 11 pakeitimą? Kas prieš susilaikė? Turime pasitikrinti dėl 11 pakeitimo. Pradėjome balsuoti elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigiame elektroninį balsavimą. Patvirtinta 12 pakeitimas. Kas už, prieš, sulaikė priimta 15 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė priimta 16 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta dėl Libė 123 nebalsuosime ir dėl ketvirto nebalsuosime, dėl penkto Libė, kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau elektroninis balsavimas dėl rezoliucijos. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti patvirtinta. Toliau, 14 darbo tvarkės e, punktas, pirmas ir antras pakeitimai, kas už, prieš, sulaikė, priimta. Trečias atkrinta elektroninis balsavimas dėl sprendimo tvirtinti biudžeto vykdymą, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti patvirtinti. Toliau sąskaitų patvirtinimas, elektroninis balsavimas, pradame balsuoti. Ar visi balsavote, baigiame balsuoti. Patvirtinta pasiūlymas dėl rezoliucijos. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. Pasitikrinkime dėl dešimto pakeitimo elektroniškai. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 11 pakeitimas, kas už, prieš, pasitikrinkime elektroniškai dėl 11 pakeitimo, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti, primta. 14 pakeitimas, kas už, prieš, Atsiprašau, sako pirmininkas. Dvyliktas. Dvyliktas pakeitimas. Kas už dvyliktą? Prieš sulaikė patvirtinta. Tryliktas pakeitimas. Kas už? Prieš sulaikė priimta. Keturioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš sulaikė. Pasitikrinkime dėl keturiolikto. Pradame balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. 15 pakeitimas kas už, prieš, sulaikė, atmesta. 16 pakeitimas kas už, prieš, sulaikė, priimta. 17 pakeitimas kas už, prieš, sulaikė, atmesta. 18 pakeitimas kas už, prieš, sulaikė, Neaišku, pastikrinkime dėl 18 pakeitimo elektroniškai, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti elektroniškai. Primta 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 22 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 23 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, neaišku. Balsuojame elektroniškai dėl 23 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Paskubėjau. 24. Kas už prieš sulaikė primta. 25. Pakeitimas kas už prieš sulaikė. Manau patvirtinta, bet pasitikrinkime dėl 25. Pradedame balsuoti elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 26 atkrenta, toliau 27. Kas už 27 pakeitimą prieš sulaikė priimta. 28 dalimis. Dėl pirmos dalies. Kas už prieš sulaikė priimta atmesta. Pasitikrinkime elektroniškai dėl pirmos 28 pakeitimo dalies. Dar galime balsuoti, ar visi balsavote. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dėl antros dalies, kas už prieš susilaikė priimta. Dvidešimt devintas, kurie prie apie trisdešimtas, ką tai reiškia, sako pirmininkas. Gerai, pirma dėl dvidešimt devinto. Kas už dvidešimt devintą, kas prieš, susilaikė priimta. Trisdešimtas atkrenta, trisdešimt pirmas. Kas už trisdešimt pirmą, kas prieš, sulaikė priimta 32 atkrenta, 33 kas už prieš sulaikė priimta, 34 kas už prieš sulaikė priimta, kas už 35, kas prieš sulaikė. Pasitikrinkime dėl 35. Patvirtinta. 36. Kas už? Kas prieš? Neaišku. Tikrinamės elektroniškai dėl 36. Ar visi balsavote, baigėme balsuoti, patvirtinta 37 pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė atmesta 38, kas už, prieš susilaikė priimta. 39, kas už, prieš susilaikė priimta. 40, kas už, prieš susilaikė priimta. 7, kas už, prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl TRAN 2 pakeitimo, kas už, prieš susilaikė priimta. Elektroniškai balsuojame dėl rezoliucijos. Pradedame balsuoti elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau 15 darbo atvarkės punktas. Europos bankininkystės institucija. Pirmas pakeitimas Pirma dalis, pirmas pakeitimas, kas už prieš sulaikė atmesta. Elektroniškai balsuojame dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo pasiūlymo. Pradame balsuoti, ar visi balsavote. Baigiame balsuoti. Patvirtinta elektroninis balsavimas dėl finansinių skaitų uždarimo. Pradame balsuoti. Viskas. Baigiame balsuoti patvirtinta. Toliau rezoliucijos pasiūlymas. Trečias pakeitimas, kas už, prieš sulaikė priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš sulaikė priimta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš sulaikė atmesta. Ekon vienas nepatenka į taikymą sritį balsuojame dėl kon 1, kas už prieš sulaikė atmestą, kon 7, kas už kon 7 prieš sulaikė patvirtinta 13, kon kas už 13, kas prieš sulaikė priimta elektroninis balsavimas dėl rezoliucijos, viso rezoliucijos pasiūlymo, pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti patvirtinta. Tęsėme darbą 16. Darbo atvarkės punktas Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras. Pasiūlymas dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo sprendimo. Pirmas pakeitimas, kas už prieš sulaikė patvirtinti. Pradedame balsuoti elektroniškai dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo. Visi balsavote, baigėme balsuoti, patvirtinti Sąskaitų uždarimas, pradėjome balsuoti elektroniškai. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Toliau rezoliucijos pasiūlymas, septintas pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė. Atmest aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė. Neaišku, pasitikrinsime elektroniškai dėl aštunto pakeitimo, pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Envi 2, nepatinka tekimos rytį, nebuvo. Envi 2, kas už, prieš. Slaikė atmesta. Envi 3. Pirmoji dalis įtraukta, antra dalis papildymas, kas už antrą dalį prieš patvirtinta, NV7 kas už, prieš sulaikė neaišku, kaip yra su NV7, pastikrinkime elektroniškai, pradėjome balsuoti, baigėme balsuoti. Labai akivaizdė persvara, elektroninis balsavimas dėl viso rezoliucijos pasiūlymo, pradedame balsuoti elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Tęsėme 17 darbo tvarkės punktas Europos cheminių medžiagų agentūra. Pirmas, antras pakeitimai kas už, prieš, sulaikė, primta. Elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau elektroninis balsavimas dėl sąskaitų uždarimo. Pradame balsuoti elektroniškai. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau rezoliucijos pasiūlymas, septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, neaišku. Tikrinamės elektroniškai dėl septinto pakeitimo. Pradedame balsuoti, ar visi balsavote, baigiame balsuoti, patvirtinta aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė patvirtinta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, primta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, primta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, primta. NV3, kas už, prieš, susilaikė, primta. NV4, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. NV4. 4, nepatenka teikiamas rytį, elektroninis balsavimas. Visi balsavote, baigėme balsuoti. Atmesta. NV7, kas už, prieš, sulaikė priimta elektroninis balsavimas dėl visos rezoliucijos pasiūlymo, pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. Akivaizdžia balsų persvara patvirtinta. Galime eiti prie 18 darbo tvarkės punkto Europos aplinkos agentūra. Antras pakeitimas kas už, prieš, sulaikę, pasitikrinkime elektroniškai, tikrinamės. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. Tai reiškia, kad ar vėl turime balsuoti elektroniškai? Taip, turime dabar balsuoti dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo. Dabar balsuojame dėl atidėjimo. Kas balsuos už, bus už atidėjimą, kas balsuos prieš, balsuos už tvirtinimą. Balsuojame elektroniškai, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Taigi balsavome už atidėjimą. Dabar sąskaitų uždarimas. Balsuojame elektroniškai dėl sąskaitų uždarimo. Pradedame balsuoti. Balsuojame elektroniškai dėl sąskaitų uždarimo. Čia taip pat, jei balsuojate už, esate už atidėjimą, jei balsuojate prieš, jūs esate už tai, kad sąskaitos būtų uždarytos. Pakartosiu, kas už pasisako už sąskaitų tvirtinimo uždarimo atidėjimą, kas balsuoja prieš, yra už tai, kad būtų uždarytos sąskaitos. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti elektroniškai. 14 už tai, kad būtų atidėtas sąskaitų uždarimas Toliau rezoliucijos pasiūlymas, aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, silaikė, atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, silaikė, atmesta. Pasitikrinkime dėl dešimto pakeitimo. Balsuome elektroniškai. Atsiprašau, pasiteiso pirmininkas dėl devinto pakeitimo. Ačiū, Karmen. Pradedame tikrintis elektroniškai. Baigiame balsuoti. Akivaizdžia balsų persvara atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už prieš sulaikė atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, silaikė, primta. Dvyliktas pakeitimas. Norite pasitikrinti dėl vienuolikto elektroniškai? Tikrinamės. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas. Kas už prieš? Sulaikė. Primta. Tryliktas pakeitimas. Kas už prieš? neaišku. Tikrinamės elektroniškai dėl 13. Ar visi balsavote? Baigiame tikrintis. Patvirtinta. 14 pakeitimas. Kas už? Prieš. Silaikė. Primta. 15 pakeitimas. Kas už? Prieš Savaikė. Primta. 16. Kas už, prieš. Savaikė. Primta. 17. Pakeitimas. Kas už, prieš. Savaikė. Primta. 18. Pakeitimas. Kas už, prieš. Savaikė. Pasitikrinkime dėl 18 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Priimta 19 pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė priimta 20 pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė, neaišku, tikrinamės elektroniškai dėl 20 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Priimta akivaizdžių balsų persvara 21 pakeitimas. Dvidešimt pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, sulaikė, atmestė. Balsavimas dalimis dėl pradinio teksto, dėl pirmos dalies, kas už, prieš, sveikia priimta, dėl antros dalies, kas už, prieš, sulaikę, pasitikrinkime tikrinamės elektroniškai dėl antros pradinio teksto dalies. Pradėjome balsuoti, baigėme balsuoti. atmesta. 22 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmesta. 7 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. NV2 kas už, prieš, susilaikė priimta. Pastikrinkim dėl NV2. Tikrinamės elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigiame elektroninį balsavimą. Atmesta NV3. Kas už? Prieš? Sulaikė primta. NV4 nepatenka į taikymo sritį, bet balsuojame NV4 kas už, prieš, sulaikė primta NV6 kas už, prieš, susilaikė priimta. Dabar galutinis balsavimas. Atsiprašau, dėl šeštos dalies patvirtinome 20 pakeitimą. Ponios Andresen. šešta dalis buvo pakeista, toliau balsuoja, balsavome dėl pradinio teksto, kuris buvo pakeistas vis dėlto to pakeitimo. Pirmininkas iš tiesų balsavome dėl 20 pakeitimo, bet nebėra pradinio teksto, nes jis jau pakeistas. Taip, sekretoriatas patikrino Ir balsavimas dalimis būtų atkritęs tik tai tuo met, jeigu būtų patvirtintas 21 pakeitimas, bet jis buvo akivaizdžiai atmestas. Todėl turėjome balsuoti dalimis dėl pradinio teksto ir išbraukėme žodį potential ir dauguma už tai pasisakė, tai buvo aišku. Tačiau problema yra ta, kad nebėra pradinio originalaus teksto, jis buvo pakeistas 20 pakeitimu bet e, e, iš tiesų pakeitimas neturėjo įtako žodžiui potential, potencialus. 20 pakeitimas net, neturėjo jokios įtako žodžiui potential, todėl buvo galima išbraukti tą žodį ir už tai pasisakė balsuodama dauguma. Jūs galite būti įsitikinusi, kad tai netiesa, bet sekretariatas yra visiškai tiksta, tikras, tad tuo požiūriu yra na, aišku, kad uh, komiteto dauguma gali nuspręsti išbraukti šitą žodį ir dauguma akivaizdžiai už tai balsavo. 42 nariai už tai pasisakė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau informuoti komitetą, kad patvirtinę 14-16 e, pakeitimą, tai yra dėl OLAF tyrimo turinio. Uh, prisimame riziką, kad patvirtinsime faktinės e, klaidas, remiantis mano gauta informacija, mano kaip pranešė gauta informacija. Olafas nevykdo tyrimų dėl eis e, kontrakto. Uh, Nekalbėsiu čia atskirai apie tos pakeitimus, norėčiau tik tai įspėti komitetą, kad jeigu balsuosime už rezoliuciją, patvirtinsime faktinę e, klaidą, todėl norėčiau e, paraginti komitetą balsuoti prieš rezoliuciją. Taigi išgirdome pranešėjo rekomendaciją. Ar dėl darbo tvarkos norite pasisakyti, prašom. Ponas Sevrama. Norėčiau EPP vardu informuoti, kodėl nu, norėjome atidėti e, biudžeto vykdymo tvirtinimą, nes yra pernelyg daug neiškumo, dviprasmiškumo susijusio su e, vykdomo direktoriaus e, postu. Ir yra dalykų, apie kuriuos negalime kalbėti šiame komitete pranešėjas sakė, kad užkulisiuose e, labai daug darbo nuveikta prieš pradedant balsuoti, tad e, aš norėjau tik tai pasakyti, kad turime užtikrinti, kad prieš e, tvirtintami biudžeto vykdomą tokios agentūros, kur tokia pozicija yra neaiškiai ir kalbant, turėtume būti atsargus ir dėl to, ką sakė pranešėjas prieš porą minučių. Tai yra filosofinė diskusija, į, į tai čia neturėtumėm pateikti atsakymo. Jei balsuojame dėl pakeitimų, kuriuose yra tekstas, kuris gali būti susijęs su Olafo tyrimais, tai uh, Mm, būtent tokį kelią e, renkasi pranešėjas, tai nenuves mūsų niekur, tik tai galimas problemas, jeigu toliau remsimės tokią logiką. Dėl 14-16 pakeitimo juose yra e, tekstas, e, kuriuose kalbama apie vaizdo įrašų gamybą, bet tai neturi nieko bendra su tuo, kad mes balsavome prieš biudžeto vykdymo patvirtinimą. Čia negalime painioti tų dviejų dalykų. Norėjau tik tai jūs informuoti apie tai. Dėkui. Taip, kalbėti apie darbo tvarką. Ar dar kuri frakcija apie tai norėtų? Kalbėti kiekviena grupė, nes prašom. Taip, norėčiau paremti pranešėją, nes šie du pakeitimai 14-16 ir kelia būtent tokią problemą, kaip jis sakė, kalba eina apie tyrimą, kuris nevyksta. Bent jau kalbant apie tas dalis, kurios susijusios su agentara, tai netrodytų, kad tai būtų aktualu, kaip e, sako pranešęs, tai iš tiesų e, darytumėm e, prielaidą dėl kažko, tai kai jau žinome, kad taip nėra. Čia į detalės nesileisiu, tačiau yra e, ir ta minėta komplikacija susijusi su direktorium. Ar frakcijų atstovai dar norėtų e, pakomentuoti patį balsavimą? Galbūt yra ir kitų frakcijų narių, kurie norėtų pakomentuoti patį balsavimą. Ar vis dėlto galime tęsti patį balsavimą? Uh, Ar dabar jau viskas aišku? Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Taigi balsuokime elektroniniu būdu dėl uh, rezoliucijos. Okay, everybody voted. Vote is closed. So... Baigiame balsuoti. Patvirtina ta 15 už 12 prieš niekas nesusilaikė. Kągi. Teskime darbą, eikime prie 19 punkto. Tai yra Europos žuvininkistės kontrolės agentūra pirmas pakeitimas. Kas už pirmą pakeitimą, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Elektroninis balsavimas dėl um, vykdymo patvirtinimo. Uh, Pradedame balsuoti. Ar visi jau pabalsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl sąskaitų uždarimo elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Primta. Toliau rezoliucijos projektas, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas, tai yra techninė korekcija, dėl to nebalsuosime peš vienas, kas už, prieš susilaikę primta. Peš du. Peš trys, kas už, prieš susilaikę. Tiksliau dabar peš trys, kas už, prieš susilaikę atmestą. Dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl e, visos rezoliucijos. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Akivaizdžiai patvirtinta Dabar 20 punktas Europos maisto saugos tarnyba. Pirmas, antras pakeitimai, kas už, prieš susilaikę patvirtinta elektroninis balsavimas dėl patvirtinimo, įvykdymo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Dabar balsuojame dėl sąskaitų uždarimo. Elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Ar jau visi e, pabalsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau rezoliucijos projektas devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. 11. Kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniniu būdu 11 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta 12 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 13 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 14, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 15, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 16, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 17, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 18, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Jeigu 18 primtas, 19 atkrenta, 20 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu 20 pakeitimas. Electronic check is. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 21 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta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 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Dvidešimt trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dvidešimt ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dvidešimt penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Jeigu 17 priimtas, 26 atkrenta. 17 buvo priimtas, taigi 26 atkrenta. Toliau 27, kas už, kas prieš. Patikrinkime 27. Pradedame balsuoti. Check is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. 28. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, neaišku. Patikrinkime elektroniniu būdu 28 pakeitimas. Electronic vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. 29. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 30. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime. 30. Pradedame balsuoti. Everybody voted? Ar jau visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Primta. 31. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 32. Kas už, 32 pakeitimą, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu 32 pakeitimas. Okay. Everybody voted. Jau visi pabalsavote, balsavimas baigtas. Atmesta. Kaip ir sakiau. Jeigu 32 patvirtintas, 33 atkrenta, tačiau 32 nebuvo patvirtintas, taigi balsuokime, kas už 33, kas prieš atmesta. 34, kas už, kas prieš, kas susilaiko, neaišku. Taigi elektroninis balsavimas dėl 34. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimtas. 35. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Neaišku. 35. Pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Ne? Dar galite balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. 36. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 37. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, rezultatas neaišku. Balsuokime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. 38. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. NV4 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. NV5 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Elektroninis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Pradedame balsuoti. Dar galite balsuoti. Ar dar kas nors norėtų pabalsuoti? Dabar jau baigiama balsuoti. Priimta. Continue with item 21 on European. Toliau darbo atvarkės 21 punktas Europos lyčių lygybės institutas. Pirmas ir antras pakeitimai. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Elektroninis balsavimas dėl patvirtinimo. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Priimta. Toliau balsuojame elektroniniu būdu dėl sąskaitų uždarimo. Balsavimas prasideda. Ar jau visi pabalsavote, balsavimas baigtas. Priimta. Rezoliucijos projektas septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dešimtas. Jis yra identiškas. Dešimtas ir vienuoliktas yra tokie patys. Taigi iš karto ir balsuokime dėl 10 ir 11 pakeitimų, nes jie identiški, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Jeigu šie pakeitimai patvirtinti, tai 12, 13 ir atskiras balsavimas atkrenta ir dabar galima eiti prie FM3, e kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau FEM 8 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. FEM 9 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. FEM 10 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. FEM 11 nepatenka į taikymas rytį. 12 kas už, prieš susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Tiksliau, balsuojame dėl FEM 11 elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti akivaizdžiai atmestas pakeitimas. Toliau balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Electronic vote is closed. Baigiame balsuoti. Primta. Toliau 22 punktas. Ejopa Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją. Pirmas pakeitimas dėl biudžeto patvirtinimo atidėjimo. Kas už šį pakeitimą, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Elektroniniu būdu balsuojame dėl įvykdymo patvirtinimo. Prasideda balsavimas. Ar visi pabalsavote? Dabar balsuojame dėl e, įvykdymo patvirtinimo. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau pasiūlymas dėl sąskaitų uždarimo elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau rezoliucijos projektas, trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Ekon vienas nepatenka į taikymas rytį, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ekon du, atsiprašau, keturi, kas už, prieš susilaiko priimta. Ekon penki, kas už, prieš susilaiko atmesta. Ekon 10 dėl taikymas ryties, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Ekon 12, kas už, prieš, susilaiko primta. Ekon 13, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Elektroninis balsavimas dėl viso rezoliucijos projekto. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Primta. 23 punktas tai yra Europos inovacijos ir technologijos institutas. Pirmas pakeitimas. Kas už pirmą pakeitimą, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Elektroninis balsavimas dėl sąskaitų uždarimo. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau rezoliucijos projektas. Elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas prasideda. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau 24 punktas Europos vaisto agentūra. Pirmas ir antras pakeitimai, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Elektroninis balsavimas dėl įvykdymo patvirtinimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau sąskaitų uždarimas elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau rezoliucijos projektas. Ant Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Devintas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. 13 už 15 prieš. Dešimtas pakeitimas, kas už. Dešimtą pakeitimą, kas prieš kas susilaiko primta. 11. kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 12. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 13. kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu 13. pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 14, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 15, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 16, kas už, kas prieš, kas susilaiko, neaišku. Balsuokime elektroniniu būdu 16 pakeitimas. Ar jau visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 14 už 14 prieš. 17 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko primta. Jeigu 17 patvirtintas, 18 atkrenta, toliau 19, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 20, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 21, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 23 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 24 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 25 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 7 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Envi 2 dėl taikymos ryties. Balsuokime, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. NV5, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. NV10 su papildymu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Visas pasiūlymas dėl rezoliucijos pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Primta. Toliau 25 punktas. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras. Pirmas ir antras pakeitimai, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Elektroninis balsavimas dėl viso pasiūlymo. Balsuokime. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Priimta. Dėl sąskaitų uždarimo elektroninis balsavimas prasideda.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 kas susilaiko primta. 12 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 13 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau. Lybė 4. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dabar visas rezoliucijos projektas. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Everybody voted. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Priimta. 26 punktas. Europos jūrų saugumo agentūra EMSA. Pirmas ir antras pakeitimai, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Everybody voted. Vote is closed. Baigiame balsuoti. E, priimta. Toliau elektroninis balsavimas dėl sąskaitų uždarimo. Pradedame balsuoti. Everybody voted. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau rezoliucijos projektas. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta Patikrinkime elektroniniu būdu, nes neaiškus balsavimo rezultatas. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Rimta. Kadangi dešimtas patvirtintas, vienuoliktas atkrenta, trendukas už, prieš susilaiko primta. Tran keturi dėl taikymas ryties, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Trans 6, vėlgi taikymas rytis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Elektroninis balsavimas dėl viso pasiūlymo dėl rezoliucijos. Pradedame balsuoti. Everybody voted, vote is closed. Ar visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Primta. Toliau 27 punktas Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra ENISA. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dėl viso pasiūlymo elektroniniu būdu balsuojame. Ar jau visi pabalsavote? Baigėme balsuoti. Priimta. Toliau elektroninis balsavimas dėl sąskaitų uždarimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Pasiūlymas dėl rezoliucijos. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Elektroninis balsavimas dėl viso rezoliucijos projekto. Pradedame balsuoti. Mm. Electronic vote is closed. Baigiame balsuoti. Primta. Toliau. 28 punktas Europos geležinkelio agentūra. Pirmas ir antras pakeitimai. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. Toliau. Elektroninis balsavimas. Dėl viso pasiūlymo pradedame balsuoti. Jau visi pabalsavote, balsavimas baigtas. Primta. Sąskaitų uždarimas, elektroninis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau pasiūlymas dėl rezoliucijos, septintas pakeitimas, kas už, Septinta pakeitimą, kas prieš, kas susilaiko priimta. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Tran 2 dėl taikymas ryties, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Tran 5, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Pasiūlymas dėl visos rezoliucijos. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Vote is closed. Baigiame balsuoti. It's adopted. Priimta. Toliau 29 punktas. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija pirmas pakeitimas, kas už, pirmą pakeitimą, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Elektroninis balsavimas dėl viso pasiūlymo pradedame balsuoti. Everybody voted, voted. Baigiame balsuoti. Dabar elektroninis balsavimas dėl sąskaitų uždarimo. Pradedame balsuoti. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. Pasiūlymas dėl rezoliucijos. Trečias pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Ketvirtas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Ekon vienas dėl taikymos ryties. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ekon 10 taikymas rytis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ekon 12, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Ekon 13, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Elektroninis balsavimas. Dėl viso rezoliucijos projekto pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau 30 punktas. Europos mokymo fondas. ETF. Pirmas ir antras pakeitimai. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Visas pasiūlymas balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Primta. Sąskaitų uždarimas, elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Primta. Toliau pasiūlymas dėl rezoliucijos. Septintas pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Empil 2 taikymos rytis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ample 3 taikymos rytis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Elektroninis balsavimas dėl viso rezoliucijos projekto. Pradedame balsuoti. Electronic vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. Item 3. Toliau 31 punktas. Sveikatos saugos ir e, saugos darbė agentūra. Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko primta. Elektroniškai prašom balsuoti dabar. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Priimta. Saskaitų uždarimas, elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Toliau pasiūlymas priimti rezoliuciją, septintas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko, pasitikrinkime, septintas pakeitimas elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Primta. Aštuntas pakeitimas, kas už aštuntą pakeitimą prieš, susilaiko priimta. Devintas pakeitimas, kas už prieš, susilaiko. Neaišku, elektroniškai prašau pasitikrinti dėl devinto pakeitimo. Ar visi balsavote balsuoti baigiame? Priimta. Ample pirmas, kas už kas prieš, susilaiko atmesta. Empul 6 irgi nepatinka įsitikas už, prieš, susilaiko atmesta. Visa rezoliucija elektroniškai. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pareimta. Toliau 32 darbo tvarkės punktas, Euratomo teikimo agentūra, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Elektroniškai prašom dėl sprendimo viso. Balsuojame elektroniškai, balsuoti baigiame, priimta. Prašom dėl sąskaitų uždarimo elektroniškai balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Pasiūlymas priimti rezoliuciją. Elektroniškai prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau 32 darbo tvarkės punktas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas. Geras klausimas mūsų komitetui gyvenimo darbo sąlygos, be jokių peršaukų. Ar visiems dar viskas gerai? Pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Elektroniškai dabar prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtintas sąskaitų uždarimas. Elektroniškai prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau pasiūlymas priimti rezoliuciją. Trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Neaišku. Prašom elektroniškai dėl trečio pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Ketvirtas pakeitimas. Kas už ketvirtą pakeitimą, kas prieš? Susilaiko. Visiškai neaišku buvo. Labai prašau aiškiau kelti rankas. O dabar elektroniškai pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Elektroniškai balsuoti baigiame. Aiškiai priimta. Penktas pakeitimas, kas už penktą pakeitimą, kas prieš, susilaiko. Mm, visai neaišku, man atrodo, lyg ir priimta, bet elektroniškai pasitikrinkime. Penktas pakeitimas elektroniškai. Baigiame balsuoti aiškiai priimta. Toliau Ample. Pirmas netaikymas rytyje, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Antras Ample irgi netaikymas rytyje, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Visa rezoliucija elektroniškai. Elektroniškai balsuoti baigiame. Patvirtinta. Toliau 34 darbo atverkės punktas. Pirmas, antras pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta, elektroniškas balsavimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Saskaitų uždarimas elektroniškai, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Toliau pasiūlymas priimti rezoliuciją, kad septintas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta, aštuntas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta, devintas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta, dešimtas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko. Neaišku. Elektroniškai prašom dėl dešimto pakeitimo. Ar visi balsavote balsuoti? Baigiame. Priimta. Vienuoliktas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. Dvyliktas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. Tryliktas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 14 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Pasitikrinti. Gerai, dėl 14 prašau pasitikrinti. Tikrinti baigiame. priimta. Toliau. Lybė penktas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Lybė šeštas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Lybė aštuntas netaikymas ryti kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Visa rezoliucija. Elektroniškai prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 35 darbo atvarkės punktas Europolas. Pirmas, antras pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Elektroniškai. Dabar prašom balsuoti. Body voted. Vote is closed. Ar visi balsavote? Priimta. Elektroniškai dėl sąskaitų uždarimo prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau pasiūlymas priimti rezoliuciją. Septintas pakeitimas. Kas už? A, atsiprašau, atsimtas. Aštuntas atsimtas. Nereikia atskirai balsuoti, bet jis atsiimtas. Tai turime atskirą balsavimą. Dėl pirmos pastraipos turim atskirai balsuoti. Taip. Taigi, atskiras balsavimas. Vėl pirmas pastraipos, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ar taip? Pasitikrinkime elektroniškai. What is, that is a separate vote on the paragraph. Čia mes atskirai balsuojame dėl pirmos pastraipos. Okay. Separate vote. Yep. Okay. Everybody voted. Vote is closed. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Devintas pakeitimas, kas už devintą pakeitimą, kas prieš susilaiko priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas, kas už prieš susilaiko priimta. Dvyliktas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 13 atkrenta, kadangi deš, jei 10 buvo priimtas, 10 buvo priimtas taip. 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 15 kas už, prieš, susilaiko. Dauguma susilaikė elektroniškai dėl 15 prašom. Ar visi balsavote? Štai koks rezultatas. 16. 14 buvo patvirtintas. Jis buvo patvirtintas. Jei prašote patikrinti 14, gerai, tada elektroniškai dėl 14 pasitikrinkime. man atrodė aišku, bet kadangi jūs paprašėte pasitikrinti, tai dabar dar aiškiau. Negaliu nieko pakeisti. Šešioliktas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl šešiolikto. Ar visi balsavote patvirtinta? 17 dar yra žodinis pakeitimas servama. Ačiū pirmininkė, žodinis pakeitimas dėl 17 yra toks. A, Um, pažymi iš audito rūmo ataskaitos, kad um, biuras galėtų pagerinti uh, įdarbinimo procedūros skaidrumą ir ragina šį biurą, uh, kaip galima labiau išaiškinti visus tos um, trūkumus dėl įdarbinimo ir galvoja, kad kai kurios personalo darbo tvarkos taisyklių nuostos gali sudaryti didžiulę administracinę naštą o visa kita būtų išbraukta. Ar būtų prieštaraujančių, norinčių atmesti šį žodinį pakeitimą? Ne, taip nėra. Tai tada galime balsuoti dėl šio žodinio pakeitimo, kuris pakeičia 17 pakeitimą. Kas už tai? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 18 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 19 pakeitimas. Gerai, galime pasitikrinti dėl 18 elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta 19. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 20. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atmesta. Gerai pasitikrinkime dėl 20. Ar visi balsavote? Elektroniškai balsuoti baigiame. Atmesta. 21 pakeitimas, kas už 21, kas prieš, susilaiko atmesta. 22, kas už, kas prieš, atmesta. 23, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Lybė 5, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Libė septintas, netaikymas rytikas už, kas prieš, susilaiko. Mm, labai neaiškiai keliamos rankos, taigi prašau elektroniškai dėl Libė septinto. Elektroniškai balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar elektroniškai dėl viso balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 36 darbo tvarkės punktas. ES pagrindinių teisų agentūra. Pirmas, antras pakeitimai. Kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. Elektroniškai prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Prašau elektroniškai balsuoti dėl sąskaitų uždarimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Pasiūlymas paimti rezoliuciją. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Aštuntas pakeitimas kas už aštuntą pakeitimą. Kas prieš susilaiko priimta. Devintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl devinto pakeitimo. Ar visi balsavote, balsuoti baigėme. Jei devintas patvirtintas, dešimtas vienuolis atkrenta dvyliktas, kas už? Kas prieš? susilaiko, neaišku, dėl 12 elektroniškai prašom. Ar visi balsavote? Patvirtinta. Tai tada 13-14 atkrenta 15, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 16, kas už 16 pakeitimą, kas prieš, susilaiko primta. 17. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 18. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 19. Dalimis paprašė pranešės. Pirmoji dalis, kas už pirmą dalį, kas prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko, neaišku. Prašysiu elektroniškai pasitikrinti dėl antrosios dalies. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Priimta 20 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta 21 atkrenta, 22 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 23 kas už, kas prieš susilaiko. 24. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos elektroniškai. Everybody voted. Vote is closed. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Priimta. Toliau 37. Frontex. Pirmas, antras pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Priimta. Dabar dėl sąskaitų uždarimo elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigėme? Priimta. Toliau. Pasiūlymas priimti rezoliuciją septintas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta, aštuntas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta, devintas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmesta, dešimtas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko elektroniškai pasitikrinkime dėl dešimto pakeitimo pakeitimo. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Priimta 11 pakeitimas, kas už, kas prieš. Kas prieš? Susilaiko, priimta 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta 13, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 14 kas už, kas prieš. Elektroniškai pasitikrinkime dėl 14. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta 15. kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 16, netaikymas rytikas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 17, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta lybė 6, netaikymas rytikas už, kas prieš susilaiko. Atmesta visa rezoliucija elektroninis balsavimas. Balsuoti baigiame. Priimta. 38 darbo tvarkės punktas Europos GNSS priežiūros agentūra. Pirmas pakeitimas, antras pakeitimas, kas už, prieš. Susilaiko priimta elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Saskaitų uždarimas, elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Toliau pasiūlymas priimti rezoliuciją septintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Visa rezoliucija elektroniškai prašom balsuoti. elektroniškai balsuoti. Baigiame. Priimta. Labai ačiū. Toliau a, Europos bendrosios įmonės. Okay. Discharge for 2011. Artemis 2011 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas. Pirmas ir antras pakeitimai. Pirmas, trečias ir penktas identiški, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Elektroniškai turime balsuoti dabar. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote balsuoti baigiame? Priimta. Saskaitų uždarimas, elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote balsuoti? Baigiame. Toliau pasiūlymas priimti rezoliuciją. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Dešimtas pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko priimta. Dvyliktas pakeitimas kas už, prieš susilaiko. Susilaiko. Ne, neaišku. Dėl 12 elektroniškai prašom. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 11. Kas už? prieš, susilaiko, neaišku, pasitikrinkime elektroniškai dėl 11. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Pranešė žodinis pakeitimas. Pridurti tokį testą tekstą. Prašo komisijos informuoti biudžeto vykdymo patvirtinimo um, instituciją dėl šios situacijos teisėtumo. Kas už tokį pakeistą pakeitimą? Kas prieš? Susilaiko priimta. 13 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 14 kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Visa rezoliucija elektroniškai prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau bendro įmonė švarus dangus, aviacija ir aplinka, 1, 3, 5 identiški, kas už juos, 1, 3 ir 5, kas prieš, susilaiko priimta. Elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. priimta. Dabar dėl sąskaitų uždarimo elektroninis balsavimas. Priimta. Pasiūlymas priimti rezoliuciją 9 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta, 10 kas už, prieš susilaiko priimta, 11 už, prieš susilaiko priimta ir elektroninis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta ENIAC. Elektroninės skaitmeninio integravimo kompiuterio įmonė. Pirmas, ketvirtas, penktas identiški. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Dabar dėl sąskaitų uždarimo elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Rezoliucija. Šeštas pakeitimas ir aštuntas pakeitimai yra identiški, kas už šeštą ir aštuntą, kas prieš, susilaiko, ne, Jie neidentiški. Pranešėjai jau prašom. Pirmininkė, dėl rezoliucijos reikėtų pradėti nuo devinto pakeitimo. Pirmininkas, atsiprašau. Atsiprašau dėl to. Gerai. Po trijų valandų balsavimo taip sutelkti dėmesį sunku. Gerai, pradėsime nuo Paul Rubich pakeitimo devinto, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. A, labai ačiū už tai. Dešimtas gerbinin gerbrandikas už, prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko, priimta. Tryliktas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Dvyliktas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Žodinis pranešėjo pakeitimas – prašo komisijos informuoti biudžeto vykdymo patvirtinimo instituciją dėl situacijos įsitumo, kaip galima greičiau, kas už tokį pakeitimą, kas prieš susilaiko priimta. Rubik 14 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Ines Ajalas Sender 15 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta elektroninis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Tęsėme. Kūro elementai ir vandenilio bendroji įmonė. 1, 3, 5 identiški, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Elektroninis balsavimas. Balsuoti baigiame patvirtinti. Dabar dėl sąskaitų uždarimo elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Toliau rezoliucija. Devintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Gerai, pasitikrinkime dėl devinto. O, jūs norite dėl visų blokų? Ne, negalima. Kas prieš balsavimą blokų? Gerai, nuo 9 iki 11. Ar galime blokų kas už, kas prieš, susilaiko primta. 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Elektroninis balsavimas, prašom balsuoti dėl visos rezoliucijos. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau. Iniciatyva dėl novatoriškų vaistų. E, vienas, ketvirtas, penktas identiškai kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dabar elektroninis balsavimas. Atsiprašau, kažkas neveikia. Jau dabar veikia, prašom, elektroninis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsuoti. Baigiame. Patvirtintas sąskaitų uždarimas elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Patvirtinta pasiūlymas priimti rezoliuciją. Devintas pakeitimas. Ar visi jūs sutinkate, kad nuo 9 iki 15 blokų? Gerai, kas už bloką nuo 9 iki 15 pakeitimų, kas prieš, susilaiko, priimta. Ir dabar elektroninis balsavimas. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. įterp bendrą įmonę. Pirmas, trečias, identiški kas už, kas prieš susilaiko. Priimta dabar elektroninis balsavimas. Elektroniškai balsuoti baigiame. Priimta sąskaitų uždarimas elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Toliau rezoliucija, devintas pakeitimas už prieš. Neaišku buvo, kas buvo už, kas prieš. Elektroniškai pasitikrinkime dėl devinto. Balsuoti baigiame, atmesta. Dešimtas, kas už? Prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas, už, prieš, susilaiko, priimta. Priimta. Ir dabar elektroninis balsavimas. Elektroniškai balsuoti baigiame. Priimta. Cezar bendra įmonė. Pirmas, antras identiški, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Elektroniškai balsuoti baigiame priimta. Toliau sąskaitų uždarimas. Prašom elektroniškai balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Toliau. Rezoliucija. Tran 3. Ne. Gerai. Tran 3. 3. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Tran 2. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 7. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Visa rezoliucija pliusas arba minusas, prašom balsuoti elektroniškai. One question uh, to the committee now. Klausimas komitetui. Turime užbaigti balsavimą dėl šio punkto. Taip, patvirtinta aiškia dauguma. O dabar turėtume nuspręsti, ką toliau daryti. Ministras jau atvyko ir laukia mūsų. Tai aš siūlyčiau atidėti balsavimą dėl kitų institucijų į popietę? Ne. Gerai, tada tęsime. Ačiū. Pasiūlymas dėl sprendimo, dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo Europos tarybai. Okay. Amendment 1. Who is in favor? Pirmas pakeitimas, kas už pirmą pakeitimą, kas prieš, susilaikė atmesta. Antras pakeitimas ir trečias, kas už. Antras ir ketvirtas, atsiprašau, kas uh, už ket... antrą ketvirtą, kas prieš, dauguma, na, taip susilaikė, taip patvirtinta. Elektroninis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Penktas pakeitimas. Kas už penktą pakeitimą? Kas prieš? Sulaikėm primta. Šeštas. Kas už? Prieš? Sulaikė primta. Septintas. Kas už? Prieš? Sulaikė atmesta. Pasitikrinkime dėl septinto. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštuntas. Kas už aštuntą pakeitimą, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė, priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė, priimta. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė, priimta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė, priimta. 15 pakeitimas kas už, prieš sulaikė primta. 16 pakeitimas kas už, prieš sulaikė primta. 17 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl 17. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 18 pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė, primta 19 pakeitimas, kas už, prieš, sulaikę, primta. 20 kas už, prieš, sulaikę, primta. 22 pakeitimas, kas už, prieš, sulaikę, primta. 21 pakeitimas, kas už, atkrenta. 23 pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė, priimta. Balsavimas dalimis. EPP frakcijos siūlymų. Kolega Kalfin, pirmininkė, norėčiau atsimti šitą pakeitimą. Atsiprašau. Norėčiau atsimti 24. Atsimti. Gerai. 24 atsimtas, 25 pakeitimas, kas už. Prieš. Kas už 25. Kas prieš. Susilaikė. Priimta 26. Kas už. Prieš sulaikė, priimta. 27 kas už, prieš, sulaikė, priimta. 28 kas už, prieš, sulaikė, atmesta. 29 kas už, prieš, sulaikė, atmesta. Toliau dėl rezoliucijos su pakeitimais. Pradedame balsuoti elektroniškai. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau. Einame prie Europos išorės veiksmų tarnybos. Pirmas pakeitimas, kas už. Prieš suveikia atmesta. Pradame balsuoti elektroniškai. Baigiame balsuoti elektroniškai. Patvirtinta. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Sveiki atmesta. Pirmas afet pakeitimas. Tai apima antras pakeitimas. Bet turime dėl to balsuoti. Bet antras pakeitimas atmestas buvo. Tai turime balsuoti dėl AFET pirmo pakeitimo. Kas už pirmą AFET pakeitimą, kas prieš, sulaikė. Tikrinamės elektroniškai dėl pirmo AFET pakeitimo. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Atmesta trečias pakeitimas. Kas už trečią pakeitimą? Prieš sulaikė patvirtina ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš suikia primta. Pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė primta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė primta. Antra apėmė aštuntasis, devintas pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė primta. Dešimtas pakeitimas ir dvyliktasis kartu su nauju tekstu kuris yra surašytas kas už, prieš sulaikė priimta. 11 pakeitimas kas už, prieš sulaikė priimta. 13 pakeitimas kas už, prieš sulaikė priimta. Tikrinamės elektroniškai dėl 13. Pradėjome balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 14 pakeitimas kas už, prieš sulaikė Tikrinamės elektroniškai dėl 14 pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme tikrintis. Primta. Šeštas afeto pakeitimas, kas už prieš. Savaikė primta. 15 kas už prieš. Savaikė. Neaišku. Gal pakartokime, kas už 15 pakeitimą rankų pakelimu. Aišku, patvirtinta 16 pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė atmesta 17, kas už, prieš, sulaikė rimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė primta. Antras kompromisinės, kas už prieš sulaikė priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už prieš sulaikė priimta. Dvidešimtas pakeitimas, kas už prieš sulaikė atmesta. Dešimt pirmas pakeitimas, kas už prieš sulaikė. Tikrinamės elektroniškai dėl 21, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Primta. 22 pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė, primta. 23 pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė, primta. 24 pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė, primta. 25 pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė, primta. 26 pakeitimas kas už, prieš, sulaikė priimta. 27 pakeitimas kas už, um, atsimtas. 27, dabar 28 pakeitimas kas už, prieš, sulaikė. Neaišku, dėl 28 tikrinsimės elektroniškai, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Priimta. Jeigu 29 patikrintas, patvirtintas bus 30-31 atskris, kas už 29 už prieš, sulaikė patvirtinta 32 pakeitimas, kas už prieš susilaikė neaišku, tikrinamės elektroniškai dėl 32, pradėjome balsuoti, baigėme balsuoti, atmesta 33. Gal dėl visos grupės nuo 33 iki 38, kas už, prieš, silaikė, neaišku, tikrinamės elektroniškai dėl visos grupės. Baigėme balsuoti. Atmesta. 39, kas už 39, kas prieš, sulaikė, atmesta. 142. Kas už, prieš, susilaikė, neaišku. Tikrinamės dėl 42. Baigiame balsuoti. 40. Kas už? Nemačiau rezultato, todėl nepaskelbiu. 40 buvo atmestas. Atsiprašau, 42 buvo atmestas. Dabar dėl 40 siūlau balsuoti, kas už 40, kas prieš. Tikrinamės elektroniškai dėl 40. Baigiame balsuoti. Atmesta. 41. Kas už prieš. Sulaikė. Atmesta. 43. Kas už prieš. Neaišku. Tikrinomės elektroniškai dėl 43. Baigiame balsuoti atmesta. 44, kas už, 44, kas prieš, susilaikė, priimta. 45, kas už, 45, kas prieš, susilaiko, atmesta. Apie 8, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisinės pakeitimas, kas už, prieš, neaišku, Balsuojame elektroniškai dėl trečio kompromisinio pakeitimo. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, sulaiko priimta. Pamiršau. 48. Grįžtam prie 48 pakeitimo, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. Tęsame toliau. Pasitikrinkime vis dėlto dėl 48 pakeitimo, tikrinamės elektroniškai ir visi balsavote, baigėme balsuoti, atmesta. 52 pakeitimas, kas už, kas prieš, sulaikė. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 52. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta 53 kas už, 53 kas prieš, sulaikė, tikrinamės elektroniškai dėl 53, baigiame balsuoti, atmesta. Penktas kompromisinis pakeitimas. Kas už penktą kompromisinį pakeitimą, kas prieš, sulaikė, primta. 58 pakeitimas. Kas už prieš, sulaikė, primta. 59, kas už 59, kas prieš, suveikia priimta. 9 afet pakeitimas, kas už, prieš, suveikia. Tikrinamės elektroniškai dėl 9 afet pakeitimo, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta 12 afet pakeitimas, kas už 12 pakeitimą, kas prieš susilaikė, neaišku. Tikrinamės elektroniškai dėl 12 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta šeštas kompromisinis pakeitimas, kas už šeštą kompromisinį pakeitimą, kas prieš, sulaikė, neaišku. Tikrinamės dėl šešto kompromisinio pakeitimų, Elektroniškai pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Septintas atat pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė priimta. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė priimta. 62 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 63, kas už, prieš susilaikė atmesta. 64, kas už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 64 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta 65 pakeitimas, kas už, prieš, sulaikę, primta. 66 kas už, prieš, sulaikę, tikrinamės elektroniškai dėl 66. Baigiame balsuoti. Atmesta 67, kas už, prieš, sulaikė, primta. 68, kas už, prieš, sulaikę, neaišku, tikrinamas elektroniškai dėl 68 pakeitimo. Gerai, baigiame balsuoti. Priimta 69. kas už, prieš sulaikė primta. 70. Kas už prieš, sulaikė primta. 71. Už prieš Sulaikė. Priimta. 72. Kas už. Prieš. Sulaikė. Atmesta. 73. Kas už. Prieš. Sulaikė. Priimta. 74. Kas už. Prieš. Sulaikė. Priimta. 75, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 11, kas už, prieš, susilaikė, priimta elektroninis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Turėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. Dabar pabandysiu dar kartą negalime leisti, kad pa, mūsų pakviestas Rumunijos ministras lauktų. Tai dabar turime dvi galimybės arba balsuoti ir jis e, pas mus atvyks po pietų trečią valandą arba dabar suteikiame jam galimybę e, kalbėti ir atidedame balsavimą dėl likusių punktų papietiniai daliai. Gerai, siūlau balsuoti. Kas už tai, kad būtų atidėtas balsavimas? tai ir mandagumo klausimas. Juk mes uh, svečią pakvietėme atlyk, atvykti tam tikrų metų, tai jis turėtų tuo metu ir atvykti. Uh, Taip mes e, jį pakvietėm, bet ministras e, pareiš, pareiškė norą parodyti lankstumą, jis gali atvykti trečią valandą, bet parlamentas gali pats apsispręsti. E, dabar balsuosime dėl to, kas už tai, kad būtų atidėtas balsavimas šiai popietiai, o ministras dabar į mus kreiptųsi. Taigi balsuosime trečią valandą po pietų. Kas būtų prieš tai, kad balsavimas būtų atidėtas popietiai. Tikrinamės elektroniškai. Kas už tai, kad balsuotumėm toliau po pietų? Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Gerai. Taigi, kviesime ministrą trečią valandą po pietų pas mus apsilankyti. Atsiprašau, salė užsakyti yra tik tai nuo 4 valandų. Tai turbūt viena galimybė yra dabar išklausyti ministro ir bal balsuoti ketvirtą valandą. Nes ministras turi laiko nuo 3 iki pusės 4. Jeigu norite išklausyti ministro, mes jį kvietėme, tai dabar turime tai daryti ir atidėti balsavimą iki 4. Tad toks naujas pasiūlymas. Kas už tai, kad likęs balsavimas būtų atidėtas iki 4 valandos papietų, kas prieš? Taigi akivaizdė dauguma. Dabar išklausysime ministro. Ačiū Jums. Ir po sekundės pasveikinsime Rumunijos ministrą. Dėkui. Okay. Dear colleagues, uh, let us continue. I would like to welcome in our committee. Kolegos, uh, teskime darbą. Norėčiau pasveikinti atvykusių mūsų komitetą Rumunijos Respublikos ministrą Eugeno Orlando Teodorovičių. Tikiuosi, teisingai ištariau pavardę, sako pirmininkas dešimtųjų e, metų biudžeto vykdymo tvirtimo procedūros metu yra nustatyta, kad keliose valstybėse e, yra buvę pažeidimų, konkrečiai Čekijoje, Rumunijoje, Italijoje ir kaip tik tai e, todėl ir buvo pakviesta į biudžeto kontrolės komitetą atitinkamų valstybių atstovai ir teigiama reakcija buvo. Uh, Čekijoje, Rumunija e, teigiamai sureagavo, biudžeto kontrolės komitetas išklausė Čekijos e, finansų viceministrą 12 lapkričio 27, o susitikimas su Rumunijos ministru buvo atidėtas dėl rinkimų Rumunijoje 12 gruodė. Tad, tad dabar norėčiau pasveikinti Rumunijos ministrą, dėl balsavimo šiek tiek vėlavome e, pradėti. Dabar suteiksiu žodį jums. Pirmiausia, žodžius jums e, įžanginiai kalbai. Kaip žinote, komisija, e, komisija nustatė e, tam tikrų trūkumų, jūs skaitėte mūsų rezoliuciją dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo ir dabar norėtumėm iš jūsų išgirsti, kokios, kokios išvados buvo padarytos Rumunijos vyriausybės dėl šitų pasiūlymų. Tad sveiki atvykę į mūsų komitetą, žodis jums. Gentlemen, like present... Ačiū pirmininkė. Ponės ir ponai, norėčiau Jums papasakoti, kokiu priemonių ėmėsi Rumunija tam, kad sustiprintų priežiūros ir kontrolės mechanizmą socialiniams ir sanglaudos fondams. Nuo 2012 metų Rumunija ėmėsi priemonių tam, kad būtų išspręsti trūkumai šiuose sistemose, vykdant iš ES biudžeto kofinansuojamos projektus. Mes parengėme tokias priemonės tam, kad galėtumėm patikslinti įvairių rangovų atsakomybę, kurie taip padalyvavo viešuosiuose pirkimuose. Nacionalinė institucija atsakinga už viešuosius pirkimus ir tarnyba taip pat atsakinga už viešuosius pirkimus sukūrė integruotą kontrolės ir stebėsenos sistemą. Ir taip pat į šį darbą buvo įtraukta ir audito institucija. Buvo imtasi priemonių, buvo patikrinti viešieji konkursai, remiantis taip pat ir įsi reglamentais yra tarp institucinis susidarimas tarp valdymo institucijų ir kitų institucijų. Ir tas susitarimas buvo e, sugriežtintas, buvo imtasi papildomų priemonių E, tam, kad būtų sustiprinti patikrinimai ex ante e, srityje, taip pat ir valdančiosios institucijos buvo patikrintos, buvo standartizuotos priemonės atliekų tvarkymo, transporto sektoriuose tam, kad būtų užtikrintas sąžiningas ir skaidrus projektas. Taip pat yra numatyta tikrinti projektus, kurie buvo finansuoti iš struktūrinių fondų. Taip pat papildomai Rumunijos institucijos peržiūrė ir viešųjų konkursų taisyklės. Mes kreipėmės ir komisiją, ir IC. 2012 m. pabaigoje Rumunija oficialiai patvirtino, kad ji um, atliko visus koregavimus, kurios pasiūlė IC tarnybos. Mes jau dabar matome šių priemonių taikymo rezultatus. Ta patvirtino ir audito institucija, išnagrinėjusi viešųjų konkursų procedūras. Kartu su komisija e, Rumunija taip pat turėjo patikrinti ir išlaidas padarytas iki 2011 metų spalio mėnesio. Kalbant apie tokias e, programas, kur komisija pasiūlė fiksuoto dydžio korekcijas, tai Rumunija pritarė tam, ką pasiūlė komisija. Taip pat buvo imtasi papildomų priemonių, sprendžiant viešųjų pirkimų e, procedūras, skelbiant viešuosius konkursus. Rumunijos teisės aktuose šiuo metu yra išsamios nuostatos susijusios su tuo, kaip reikia nustatyti interesų konfliktus ir kokiu priemoniu imtis. Pastaraisiais metais ėmėmės konkrečių priemonių šioje srityje ir tai demonstruoja tvirto Rumunijos institucijų pasiriešimą tinkamai įgyvendinti teisės aktus tiek procedūrinių, tiek ir praktinės veiklos e, lygmenių. Taigi, artimiausių periodų, artimiausių metų Mes dar ir toliau taikysime tas priemonės bendradarbiaudami su ICI valdančiųjų institucijų lygmenyje. Taip pat mes remsimės e, e, rizikos vertinimu. Remdamiesi e, rizikos faktoriais atlikome išlaidų patikrinimą, kai buvo panaudota struktūrinių E, ir sanglaudos e, fondų lėšos, mes nagrinėjame, ar nebuvo interesų konfliktų, piknaudžiavimų. Mes e, taip pat kalbėjome ir apie tai, kad institucijų domenų bazės turėtų būti patikrintos e, ieškant e, interesų konfliktų. Jeigu kyla įtarimas, kad buvo kažkoks interesų konfliktas arba piknaudžiavimas, tai kompetitinga nacionalinė institucija ėmėsi patikrinimų pagal e, tarp institucinio bendradarbiavimo sustarimus. Taip pat pagal nacionalinės teisės aktų nuostatas Taigi, atitinkamai pagal nacionalinės teisės, teisų, teisės aktų nuostatas mes e, išnagrinėjome ir e, tas įtartinas išmokas, kurias gavo galutiniai vartotojai. Taip pat vyko ir tyrimų procedūros. Jeigu išmokos jau buvo sumokėtos, tai valdančioji institucija ėmėsi atsargumo priemonių tol, kol nėra baigtas galtinis tyrimas. Taip pat buvo imtas ir papildomų priemonių, norint užtikrinti viešųjų, atsiprašau, interesų konfliktų um, prevenciją dar prieš pasirašant kontraktus. Ir mes apie tai, apie tas priemonės, kurių taikėmės, kurių ėmėmės, informavome ir komisiją. Uh, Vasario mėnesį mes išsiuntėme atitinkamus dokumentus komisijai ir šiuo metu tie dokumentai yra pasvarstami į C lygmenių. Dėl interesų konflikto įvairiais lygmenimis. Mes ėmėmės įvairių priemonių, mokymų srityje, e, informatumo didinimo srityje, o taip pat e, tyrėme ir galutinius e, išmokų gavėjus. Vasario mėnesį mes informavome komisiją apie tai, kokiu priemoniu dar reikės imtis. Taip pat e, e, e, pranešėme apie horizontales priemonės bei priemonės atskiroms programoms. Komitetą norėčiau patikinti, kad visi reikalingai dokumentai bus pateikti laiku. Rumunijos vyriausybės pagrindinis tikslas yra um, laiku patikrinti struktūrinius instrumentus ir užtikrinti um, finansų tvarumą valdymo ir kontrolės sistemose. Europos fondų lėšos buvo skirtos tam, kad būtų koordinuojamas toks procesas, kad būtų glaudžiai bendradarbiaujamas su, vald su valdymo institucijomis, tam, kad Europos fondų lėšų valdymo sistemos taptų dar veiksmingesnės. Taip pat mes komisijai galime pateikti ir papildomos informacijos ir tikimės, kad tos programos, kurios dabar buvo sustabdytos, netrukus bus atblokuotos. Labai ačiū, jeigu turite klausimų, tai melai jos atsakyčiau. Dank. Äh, labai ačiū, gerbiamas ministrė. Ačiū už jūsų pasisakymą. Mus tikrai e, labai domino, kaip Rumunijos vyriausybė e, įgyvendino e, mūsų pasiūlymus. Tikrai būtų labai įdomu sužinoti, ką darė Rumunijos vyriausybė, kaip įgyvendino mūsų pateiktus pasiūlymus, nes iš tikrųjų praeitie buvo problemų įsisavinant fondų lėšas. Taip pat e, trūko ar kai kurių dokumentų. Būtų labai gerai, jeigu mes gautumėm ir jūsų kalbos nuorašą, tai tuomet jį galėtumėm įtraukti protokolą. Su juo galėtų susipažinti ir visi kiti nariai. Dabar suteiksiu uh, žodį komiteto nariams, kurie nori pasisakyti. Ponas Gajer, ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ministrui už tai, kad jis šiandien pas mus atvyko padiskutuoti. Kvietimas jums išsiųstas buvo mano iniciatyva, nes aš esu pranešėjas apie komisijos biudžeto uh, įvykdymą 2011 metais. Praėjusiais metais mes pradėjome e, ieškoti galimybės tiesiogiai diskutuoti su nacionalinėmis vyriausybėmis, nes nuolat kildavo ta pati problema. Kai yra e, programos valdomos kartu, tai tuomet nacionalinėms vyriausybėms kyla didžiulių iššūkių. Norint e, teisingai panaudoti ES e, mokesčių mokėtojų, tame tarp ir Rumunijos piliečių lėšas. Europos parlamente dažnai kalbame apie tai, kad Europos komisija yra atsakinga už biudžeto įvykdymą ir jų turėtų prisimti atsakomybės. Mes visi žinome, kad dažnai e, problemas atsiranda ir bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Na ir šiuo atveju mes turkime dėmesį ties regioniais fondais, nes iš regioninių fondų valstybės narės gauna didžiulės sumas, na, o klaidų e, kvotą panaud, klaidų kiekis įsisavinant lėšas iš regioninių fondų kai kuriuose šalyse yra didžiulis, tai kelia e, didžiulį susirūpinimą, kaip atsitiko ir su Rumunija. Aš labai džiugiuosi, kad jūs priemėte mūsų pakvietimą. Na, nebūtinai e, šis sustikimas yra labai džiaugsmingas, bet mes tikrai labai vertiname tai, kad jūs atvykote. Mūsų pirmininkas jau sakė, kad privertėme jūs šiek tiek palaukti, atleiskite už tai, nes mes šiek tiek užtrukome balsuodami. Ir baigtamas dar kartą noriu padėkoti už jūsų atvykimą. Dar beje šis tas. Jūs e, mums kalbėjote apie įvairias priemonės, kurių dabar ėmėsi Rumunija, siekdama uh, išspręsti tas problemas, kurios buvo identifikuotos 2011 metais. Pasikeitė vyriausybė, taip pat ir administracija. Vokietijoje tai vyksta nuolat. Aš žinau daug pareigūnų e, Vokietijoje, kurie sako štai kaip. Netaip jau svarbu, koks yra ministras. Vis tiek reikia dirbti. Norėčiau pasakyti, kad formaliai atsakomybė tenka vyriausybei. Tačiau yra ir administracijos sistemos, į kurias turime kreipti dėmesį. Apie tai kalbame ir pranešime. Aš prieš mūsų diskusiją dar susisiekiau su komisija ir pasiteiravau, kaip ji vertina jūsų papildomus žingsnius. Iš to, kas man buvo pasakyta, aš manau, kad galiu daryti išvadą, kad e, progreso dar reikės šiek tiek palūkėti. Tai reiškia, kad komisija dar nemano, kad e, tos priemonės, kurių ėmėtės, buvo iš tikrųjų veiksmingos. Taigi, aš norėčiau jūsų E, jums pasakyti štai, kad tikrai reikia laiko tam, kad galėtumėte visas tas priemonės įgyventinti. Vienu įpū neįmanoma išspręsti visų problemų. Ir man būtų įdomu sužinoti, ar jūsų šalyje yra kokiu nors vertinimu arba vilčių, kada mes galime tikėtis, kad situacija pagerės. Ačiū. Ar dabar norite tiesiogiai atsakyti, ar paskui? Gerai? Um, for, for Ačiū už Jūsų klausimą. Mano vaidmo yra parlamente, komisijai, visai, visose likmenyse išaiškinti, perduoti tas priemonės, kurių ėmės ir Rumunijos vyriausybė, kad ištaisytų tos trūkumus, kurias išryškino komisija 2009-2011 metų laikotarpį. Tai tiesa, kad uh, sunku per tokį laiką matyti mm, visus rezultatus tų priemonių, kuriamėsi mūsų vyriausybė, tačiau mes didžiausią dėmesį skiriame skaidrumui, visų tų priemonių skaidrumui. Ir aš nuolat kartoju mm, centrinėje administracijos sistemoje, kad Rumunijoje, kad reikia užtikrinti maksimalų skaidrumą visų tų priemonių, kurių imamas visais lygmenimis. Taigi, akcentuoju, kad būtų visiškas skaidrumas ir tai visiems tvirtinu ir, ir, ir komisijai, ir visais, visiems lygmenims, kad visos tos priemonės tikrai būtų skaidrios. Mes darome viską. Taip pat e, jokių kompromisų nebus dėl interesų konfliktų, dėl korupcijos, pavyzdžiui dėl viso to, kas išiškinta dėl mūsų sistemų. Tikrai yra nulinio pakantumo principas taikomas tokioms problemams. Mm, kaip aš sakiau ir dėl kito klausimo, kas labai svarbu šioje sistemoje, Mm, jūs kaip kalbate, labai svarbu, kad kiekvienas ligmuo prisijimtų savo atsakomybę, kad jaustųsi autoriais viso to, kas vyksta. Tai čia ir vykdomųjų mm, agentūrų vadovai taip pat. Visi lygmenys turi prisijimti tą atsakomybę už sprendimus, nes jei būtent, kadangi trūko e, sprendimų reikiamų momentų, tai buvo mm, ta ir buvo pagrindinė problema. Taigi, aš primiktinai reikalauju, kad atsakomybė, tos atsakomybės prisimtų visi pagrindiniai mm, veikėjai. Ir taip pat mūsų sistema dar yra pakankamai sudėtinga, labai daug procedūrų, taigi tikrai galima dar ją mm, paprasti, supaprastinti, daug ką galima padaryti tą linkmę ir stengiamės tikrai, kaip galima greičiau tai padaryti, bet žinoma, nepakengdami mm, kokybei ir apie tai kalbama su Europos komisija. Aš esu auditorius, aš dirbau audito institucijoje ir aš puikiai žinau, ką, ką toks darbas reiškia ir aš suprantu, kad reikia supaprastinti taisyklės, tačiau nepalikti jokių galimybių apeiti taisyklės, nu, nukirsti kampą kažkur tai. Taigi, Labai svarbu užtikrinti tinkamą rezultatą ir aš esu tikras, kad mes pamatysime tai, kai bus teikiami mokėjimų prašymai komisijai, kad iš tikrųjų sistema pasikeitė. Ir mes labai tikimės, kad kitų laikotarpių dėl, dėl tų programų, kur dar yra tam tikrų problemų išiškintų su komisija, mes turėsime galimybės tikrai iš, iš, išspręsti tas problemas ir bus atblokuotos tos programos. Tai daugmaž tiek, bet aišku, aš atsiųsiu savo pasisakymų kopiją jums, bet ir mėnesio pabaigai su komisija yra planuojami atitinkamai irgi diskusijų raundai ir tikrai visus dokumentus ir jums atsiūsime, nes labai stengiamės viską supaprastinti, pakeisti bendrai visą koncepciją mūsų sistemos. Uh, ir mes tengiamės aiškiai parodyti, kaip mes viską pagerinsim ir taip pat ir terminai bus dėl visų priemonių iki kada jos turi būti įdėktos sistemoje. Tai tikrai ir jum atsiūsime tuos dokumentus, nes norime parodyti, kad viskas tikrai yra skaidru, ką mes darome dėl komisijos pastabų. Labai ačiū toliau, pane Greslė. Ačiū. Gerbiamas ministrė, aš jau ne vienerius metus dirbu su Rumunija, pasikeitė ne viena vyriausybės ir visą laiką mes buvome tikinami, tikinami kad štai viskas jums ir pasikeis. Aš manau, kad galbūt būtų gerai ir žengti tuos žingsnius, kurie jau seniai žadami. Jūs sakėte, kad dabar pradėsite rimtai kovoti su korupcija ir e, interesų konfliktais. E, Aš noriu pastirauti, kiek asmenų jūs jau nubaudėte dėl interesų konflikto? Iš ES komisijos e, pažangos ataskaitos aišku, kad e, Rumunijoje senaties terminas korupcijai yra treji metai ir per tuos trejus metus dažnai nėra baigiamas teismo procesas prieš, prieš aukštus pareigūnus. Kada e, Rumunijoje bus pratestas tas senaties terminas korupciniams nusikaltimams iki penkerių arba šešerių metų? Toliau dėl baudžiamojo teismo. Ten labai trūksta personalo, o taip pat ir patalpų. Kada ir čia situacija pagerės? Labai ačiū, ponia Greslė. Gal ministras norėtų iš karto tiesiogiai atsakyti. Pasirašyti komunalų. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Um... Ačiū už jūsų klausimą. Pradėsiu nuo paskutinio aspekto, to, kad trūksta personalo, kad trūksta ir darbuotojų skaičiumi, bet ir kvalifikacijos požiūriu. E, būtent šiandien esu išplatinęs dokumentą dėl administracinių pajėgumų stiprinimo. Tai yra mūsų veiksmų planas, kurio tikslas yra būtent sustiprinti administracinius gebėjimus mm, Europos lėšas valdančiose struktūrose. Mes analizuojame kiekvienų lygmenių valdančiose tose struktūrose ir, ir tarpinėse struktūrose, ar tikrai yra pakankamas darbuotojų skaičius, ar yra tinkamas jų parengimas atlikti tą veiklą, už kurią jie yra atsakingi. Mes taip pat rengiame ir profesinio rengimo, profesinio mokymo įvairią veiklą šiems darbuotojams apmokyti, kad jie konkrečiai galėtų vykdyti labai specifines užduotis, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų srityje. Ir Europos komisijai siūsime ataskaitą dėl situacijos kiekviename departamente srityje, kad būtų aiškiai matoma, kiek mes turime specialistų viešų pirkimų srityje, specialistų, kurie turi dirbti su mm, visais tais e, skelbiamais konkursais, būtent, kad mm, būtų galima gauti daugiau ekspertų pagalbos šioje srityje ir mes labai tikimės e, tos pagalbos bet e, dažnai darbuotojų negali pritraukti dėl to, kad atlyginimai nėra patrauklus e, valstybinėme sektorėje, bet e, Rumunijos valdžia ketina didinti atlyginimus būtent šiems darbuotojams tam, kad būtų galima valstybinėme sektorėje išlaikyti reikalingus specialistus ir tinkamai juos apmokyti, kad jie galėtų gerai atlikti savo darbą. Taigi mes galvojame, kaip sustiprinti visą valstybės tarnybos korpusą, kad galėtų mūsų valstybės tarnautojai tinkamai atlikti šios darbus. Dabar dėl korupcijos, pavyzdžiui, Mūsų vaidmuo yra išsiaiškinus tokius atvejus perduoti informaciją kompetitingoms institucijoms, pavyzdžiui, valstybiniai um, sažiningumo tarnybai, kovos su sukčiavimu tarnybai. Tai yra institucijos, kurios atitinkam atlieka savo tyrimus ir paskui pagal juos priima reikalingus sprendimus. Jeigu turime kokių tai įtarimų dėl, kažkokio, dėl kažkokių tai problemų susijusių su ES finansuojamais projektais, tai aišku, kad e, stabdoma mm, tos institucijos ar to pareigūno arba to projekto veikla ir tas projektas nebeįtraukiamas į mokėjimų prašymą, kuris siunčiamas komisijai. Taip yra daroma tam, kad būtų galima išvengti bet kokios tai rizikos šioje srityje. Dabar dėl senaties termino tokiems pažeidimams. Na, čia aš turėsiu pasiteirauti kompetitingų mano kolegų dėl informacijos tikslesnės šio klausimu ir aš vėliau jums pateiksiu papildymą. Labai ačiū, dar keturi kolegos norėtų pasisakyti, kad viską laiku suspėtumėm. Tai dabar pasakysiu, gal būtų geriau iš karto išklausyti visus klausimus. Ponas ministras kalbėjo apie suspendavimą ir aš norėjau pasitirauti, kiek konkrečiai buvo tokių atvejų. Uh, E, per tą laiką, kai jisai eina ministro pareigas, gal galima būtų atsakyti? Pradėjau darbą šiuo metu sausi ir suspendavome vieną asmenį per tą laiką. Viena buvo tarpinė e, struktūra, kuri buvo atsakinga už tam tikrą konkurencingumo programos įgyvendinimo dalį, Taigi tą žmogų mes mm, jo, jo įgaliojimus sustabdėme, jis dabar nebedalyvauja Europos sąjungos lėšų valdymo procesuose, nebeturi teisės vykdyti tų pareigų, tų funkcijų ir yra aiškinamasis tas antvejis. Apie jį yra tinkamai informuota Europos komisija ir visi tie, kas dirbo toje tarpinėje struktūroje, daugiau nebėra sistemos dalis, mm, yra sustabdyti jų galiojimai ir yra atliekamas visas patikrinimas. Tai daro atitinkamai valstybinės struktūros. O dabar gal keturi kolegos galėtų užduoti klausimus ir po to ministras galėtų atsakyti tuos klausimus visus kartu. Jean-Pierre Odi, Jan Mulder. Jean-Pierre Odi, labai trumpai. Ačiū, pirmininkė, ačiū ministrė, kad atvykote. Dėkoju kolegai už šią iniciatyvą. Man atrodo tikrai labai gerai, kad e, su vyriausybės atstovais keičiamis e, nuomonėmis dėl tokių mums labai svarbių klausimų. Kiek man yra žinoma, aš sakau, kiek man yra žinoma, nes galbūt aš neturiu visos informacijos, uh, yra laukiama jūsų vyriausybės pasiūlymų dėl audito rūmų nario nuo Rumunijos. Ar yra kažkoks jau sprendimas priimtas? Ar bus tęsiamas e, dabartinio nario e, mandatas, ar bus kažkokie kitokie sprendimai? Jan Mulder. E. Ačiū. Mano klausimas pakankamai paprastas. Turime Europos audito rūmų ataskaitas, turime Europos komisijos ataskaitas, e, yra nustatyta tam tikrų negerų dalykų. Taigi, e, palyginus tai su jūsų pačių audito rūmų um, analizę, kaip visa tai atrodo. Ačiū toliau, Sirenas Sundegardas. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrė, linkiu Jums e, didžiulės sėkmės e, siekiant pažangos. Norėčiau Jums pateikti klausimą. Dėl tų priemonių, kurio ėmėtės. Jūs sakėte, kad jos buvo pradėtos taikyti 2012 metais. Aš nelabai supratau, kada Jūs tas priemonės konkrečiai pradėjote taikyti. Thank you, Chair. Um... Ačiū pirmininkė ministrė. Kalbėjote apie esminės reformas, kurias vykdo dabartinė Rumunijos vyriausybė, instituciniai sąjunga, bet aš žinau, kad viena iš problemų yra susijusi su jaunų žmonių problema. Mano amžiaus žmonėm Rumunijos institucinė sąjunga keičiasi per nelik anksti. Pernai, pavyzdžiui, pol, politinių neramumų buvo daug ir atsakas buvo toks, kad vėl pasikeitė viskas. Ir tie nuolatiniai instituciniai pakeitimai ir lemia tai, kad trūksta skaidrumo, kad yra korupcija. Tai kaip Jūs matote Rumunijos ateitį, kaip bus galima e, sukurti patikimas institucijas, prognozuojamas institucijas, kurios nenunyks po kiekvienų rinkimų ir kad tai sukurtų stabilumo jausmą žmonėm, nes jie, e, jie turi jaustis saugus, kad e, viešosios institucijos jų neišduos. Ačiū. Pone ministrė, galbūt atsakysite. Ačiū. Visų pirma, pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Be abejo, dėkoju už visus klausimus, e, kuriuos išgirdau. Dabartinė Rumunijos vyriausybė. Iš tikrųjų, daro viską. Mes e, Mes nekeičiame visos struktūros, mes atliekame tam tikrus supaprastinimus. Mes apie kiekvienus visus pasikeitimus e, diskutuojame ir su e, bendryjų e, institucijomis. Iš tikrųjų, dėl personalo stabilumą. Mes norime sukurti atskirą statutą tiem žmonėms, kurie dirba su europiniais fondais, tam, kad būtų aišku, kaip tokie asmenys skiriami, kad galiotų aiškios europinės taisyklės, kad būtų aiškios tokio pareigūno funkcijos. Ir tai neturėtų būti politizuojama. Aš apie tai kalbėjau su kitais kolegomis iš vyriausybės. Iš tikrųjų reikia rasti tokį sprendimą, kad e, europinių lėšų panaudojimas būtų laikomas e, nacionaliniu tikslu. Taip pat svarbu ginti ir nacionalinį interesą. 2012 metais iš tikrųjų buvo pradėtos taikyti tokios priemonės, kurių anksčiau nebuvo, tačiau tas referencinis laikotarpis buvo 2009-2011 metai, kuomet ir buvo uh, aptikti trūkumai. Būtent tose metuose buvo aptikta trūkumų. Gaila, kad taip vėlai paaiškėjo tie trūkumai, klaidos. Ne, 2009-2011 metais ir mes negalėjome tų priemonių taikyti anksčiau, nes nežinojome, kad yra tokie trūkumai. Rumunija be abejo turi prisimti savo atsakomybę nuo 2012 metų tam, kad ateityje galėtumėm išvengti panašių situacijų. Europos parlamentas, Europos komisija ir valstybės, kitos valstybės narės turi būti įstikinusios, kad Rumunija pasikeis, kad pasikeis ir mūsų įvaizdas. Iki 2013 metų pabaigos Rumunija gali tapti europiniu modeliu, bent jau tokia srityje kaip europinių lėšų panaudojimas. Mes darome viską, kad pasitaisytumėm. Toliau dėl to, kaip būtų galima palyginti ataskaitą. Galbūt ne visai gerai supratau jūsų klausimą. Jūs teiravotės, kaip Europos audito rūmų ataskaitą būtų galima palyginti su nacionalinio audito rūmų ataskaita, ar ne? Nacionalinėje iš tikrųjų yra tiesioginis ryšys su visomis rekomendacijomis uh, kurias pateikė Europos audito rūmai, mes tas rekomendacijas nagrinėjame, analizuojame. Taip pat ir nacionalinių audito rūmai svarsto tas rekomendacijas ir mes norėtumėm, kad jos iš tikrųjų būtų įgyvendintos dabar dėl valdymo struktūrų skirtų Europo, europinių lėšų įsisavinimui. Vėlgi ir čia mes naudojamės Europos audito rūmų ir nacionalinių audito rūmų rekomendacijomis dėl patikrinimų. Mūsų tikslai ir užduotis yra visiškai aiškios. Ir aš tikrai norėčiau, kad bet kokia valdymo sistema būtų visiškai aiški, tam, kad būtų galima konkrečiai vertinti, kaip buvo įgyvendinta viena ar kita rekomendacija. Ir taip pat, kad reikia įvertinti, kur rekomendacijos nebuvo įgyvendintos. Mes darysime viską, kad per kiek įmanoma trumpesnį laiką įgyvendintumėm audito rūmų, nacionalinių audito rūmų e, rekomendacijas. Dabar dėl paskutinio klausimo. Jūs teiravotės dėl e, narių iš Rumunijos paskirimo. Be abejo, tai turime padaryti greitai. Rumunija iš tikrųjų turi paskirti naują asmenį, mes visi tai žinome. Galbūt reikės e, kažkiek tai laiko patikrinimui, bet Rumunija laiku pateiks atitinkamą pasiūlymą ir aš esu įsitikinęs, kad toks pasiūlymas atitiks jūsų lūkesčius. Yeah. Thank you very much, Mr. Minister. Uh, it was an honor for us that you came here. Labai ačiū ministrė, mums buvo didelė garbė, kad jūs atvykote pas mus, kaip matote, tikrai, um, nors ir gan kritiški buvo mūsų klausimai, vis tik tai mūsų požiūris yra konstruktyvus, mes norime, kad viskas judėtų į priekį, norime sprendimų ir labai ačiū, kad sutikote atvykti, atsakyti į mūsų klausimus ir dabar mes lauksime ir tolesnės informacijos raštu. Labai ačiū. Labai ačiū Jums. Džiaugiuosi jūsų klausimais ir tikrai labai atvirai stengsiuosi atsakysti ir į papildomus jūsų klausimus ir mes pasistengsime raštums pateikti viską laiku. Ačiū labai. Ich unterbreche die Sitzung bis 16 Uhr heute Nachmittag. Skelbiu pietų pertrauką iki 16 valandos. 4 valandos popiet.